Mesdames, Messieurs, chers collègues, ladies and gentlemen, colleagues, bienvenue au Parlement européen. Sveikinu Jūs Europos parlamente. Aš siūlau pradėti posėdį. 23 darbo kalbos dabar yra naudojamos, verčiama į visas iš tų kalbų. Ir mus tiesiogiai transliuoja internetu lygiai taip pat kaip kad transliuojami yra ir nacionalinių parlamentų posėdžiai, jų gali klausytis plačioje visuomenė. Norėčiau parlamento biudžeto komiteto vardu visus jūs pasveikinti ir padėkoti, kad e, sutikote dalyvauti šiame metinėme reguliariai rengiamame susitikime, kuris e, leidžia finansų komitetų, biudžetų komitetų, nacionalinių parlamentų atstovams sustikti su mumis arba Briuselėje, arba tokie sustikimai yra rengiami taip pat tuo metu pirmininkaujančios valstybės parlamente ir jų metu yra keičiamasi nuomonėmis aktualiais klausimais. Noriu taip pat jūs e, informuoti apie tai, jog į mūsų kvietimą šiais metais atsakė 35 parlamentarai, deputatai ir senatoriai, atstovaujantis 18 įvairių parlamento rūmų. Norėčiau pasveikinti biudžeto ar finansų komitetų pirmininkus, kurie atvyko iš Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Ispanijos Vengrijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos ir Slovakijos. Kitoms valstybėms atstovauja arba šitų komitetų vicepirmininkai arba nariai. Mūsų šios dienos posėdis vyksta tokiu metu, kuris yra ypač svarbus Europos Sąjungai. Tai yra, prieš keletą dienų vyko vadovų taryba ir Europos komisija pateiks birželio mėnesį pasiūlymus dėl Europos finansų naujos sistemos iki 2020 metų. Prieš keletą dienų Europos vadovų taryba jau priėmė naują, patvirtino naują tvarką šioje srityje, pagal kurią valstybės narės turės koordinuoti daug glaudžiau negu anksčiau savo biudžeto politiką ir ekonomikos politiką. Už keletą savaičių ar už kelių mėnesių e, Europos komisija pateiks konkrečius e, pasiūlymus dėl ES biudžeto paskirstimo 2014-2020 metų laikotarpį. Kaip jūs žinote, ES e, biudžetas yra įgyvendinamas remiantis tam tikrą lentelę, numatytą tam tikram laikotarpiui, šiuo atveju 14-20 metams ir mums pasirodė tikslinga kartu su Europos parlamento biudžeto komitetu ir nacionalinių parlamentų biudžeto finansų komitetų atstovais padiskutuoti šitą temą ir ypač tokiu metu, kuris yra, kaip sakiau, svarbus. Dar pridursiu, jog, kaip jūs žinote, mūsų parlamento pirmininkai, kurie susitinka vieną kartą per metus, per paskutinį savo posėdį pakvietė biudžeto ir finansų komitetų pirmininkus glaudžiau dirbti kartu. Ir kaip tik laikantis šitos dvasios mes ir surengėme šį sustikimą. Mes e, išsintėme kai kurių dokumentų jums, kad galėtumėte geriau pasirenkti e, šiam e, posėdžiui ir kad diskusijos būtų uh, turiningesnis. Na, o kalbant apie mūsų darbo metodą, tai aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Po mano įžanginio žodžio aš suteiksiu žodį pranešėjai, kuri parengė pranešimą dėl 12 metų biudžeto, poniai Balsanė, o paskui parlamentų atstovai norintys pasisakyti mūsų nagrinėjamomis temomis galės tai padaryti. Na, o vykstant diskusijoms, kuomet kiekvienas parlamentaras jau e, pasisakys, norėčiau, kad, e, kad diskusijoms jūs užpildytumėte šitos mėlynus lapus, kad mes galėtume sklandžiau organizuoti diskusijas ir kad kiekvienas galėtų kalbėti tą temą, kurią nori kalbėti. Dabar grįžtant prie diskusijų turinio. Visos mūsų valstybės dabar biudžeto požiūrių yra labai sunkioje padėtyje. Ir ES biudžetas, kuris yra finansuojamas iš nacionalinių biudžetų, taip pat atsidūrė dėl tos pačios priežasties labai sunkioje padėtyje. Pinigų trūksta ir mums tenka pareiga, kaip parlamentarams, kaip galima geriau naudoti tą biudžetą ir kartu pabandyti padiskutuoti apie tai, kaip mes galime tai padaryti. Kaip mes galime pasiekti šį tikslą ir kaip užtikrinti, kad nebūtų dubliavimuose. Ir tuo būdu, kad nebūtų bereikalingo švaistimo. O jisai gali būti, jeigu yra tam tikrų netitikimų, nustatant išlaidas europinių lygmenių ir jas nustatant nacionalinių lygmenių. Kaip mes galėtume užtikrinti, kad tokiuose srityse, kur daug valstybių narių skiria tam tikras lėšas, kad tos lėšos būtų kaip galima tikslingiau panaudotos, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų srityje, kad tos lėšos pasiektų tam tikrą kritinę masę, e, kuri e, užtikrintų E, tam tikrą papildomą naudą. Kitais e, žodžiais tariant, kad jos ne e, nusileistų iki tokios ribos, kuomet tos naudos jau nebebūna. Ir kaip turime optimaliai leisti pinigus ir kaip galvodami apie ateitį galėtume optimaliau planuoti išlaidas ir užtikrinti socialinį ir ekonominį veiksmingumą šitų pinigų panaudojimo, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Ir kaip galėtume geriau dirbti ir kiekvienas atskirai, ir visi kartu, kad užtikrintume bendrų tikslų finansavimą, nes visos Europos šalis turi bendrų tikslų ir jos yra susitelkusios Europos 2000 20 strategijos įgyvendinimui. Tai nėra Europos komisijos mintis ar parlamento mintis, tai yra Europos vadovų ir vyriausybių ir valstybių vadovų bendras sprendimas priimtas praeitų metų Liepos mėnesį. Tad kaip mes galime finansuoti šitos tikslus? Europos biudžetas prisideda prie šitų prioritėtų finansavimo dėl e, Europą 2020. Pone Balzani pristatys e, šį klausimą ir galbūt būtų tikslinga, kad kiekvienas iš jūsų taip pat paaiškintų, kaip šitie tikslai ir šitos programos atsispindi arba atvirkščiai neatsispindi e, jūsų planuose. Iki parengiant programą Europą 2020, mes e, turėjome Lisabonos programą, nes e, tą programą 2000 metais priėmė Europos vadovų taryba e, laikotarpį iki 2010 metų, tačiau šitos programos įgyvendinimas buvo visiškas fiasko. Tuo tarpu dabar mes neturime teisės patirti fiasko. Mes jau dabar keliamės iš krizės, kai kurios valstybės dar patiria krizę, tačiau mums tenka pareiga uh, užtikrinti tinkamą ateitį. Ir būtent toks tikslas e, yra strategijos Europa 2020. Tad kaip mes atsižvelgsime į šitos tikslus, kaip mes tai padarysime Europos lygmenių ir kaip kiekvienas tai padarys nacionaliniu lygmeniu. Ir e, baigdamas dar noriu pasakyti štai, kad tiksliau paklausi, kaip mes galime tinkamai dirbti kartu, tokiu metu, kuomet e, vadovų taryba, mūsų vyriausybių atstovai nusprendė užtikrinti biudžeto ir ekonomikos politikų koordinavimą. Ir visą tai galima apibendrinti žodžiais Europos semestras. Dabar kiekvienais metais, kiekvienoje šalyje biudžeto E, sudarimas, procedūra prasidės būtent šito Europos semestro kontekste ir vyks pagal tai, kas numatyta Europos semestro e, nuostatose. Galbūt yra keistas dalykas, kurį minėjo kai kurie iš jūsų parlamento atstovai. Iki šiol, vykdant šią procedūrą, kurią, e, dėl kurios sprendimą primdavo vyriausybių vadovai, e, joje nebūdavo, neatsirasdavo vietos parlamentams. Galbūt, aišku, metų pabaigoje nacionalinis parlamentas balsuoja dėl nacionalinio biudžeto, tačiau manoma, kad nuo pat pradžios tos procedūros nebūtina buvo įtraukti į procesą parlamento. Ir kai kurie iš jūsų išreiškė mintį, kuriai aš pritariu, beje, jog reikia kaip tik, kad nacionaliniai parlamentai dalyvautų nuo pat pirmosios šitos procedūros įgyvenimo dienos, nes būtent parlamentuose vyksta demokratinės diskusijos, viešos diskusijos ir kuomet Europos vadovų taryba jau naudosis naujomis galiomis, kurių, kurių anksčiau neturėjo ir kuomet priminės sprendimus dėl biudžeto krypčių, tai visose valstybėse būtinai turės vykti diskusijos, politinės diskusijos šitais klausimais dar prieš priimant sprendimus, prieš pasirinktam tą ar kitą kryptį ir tuo būdu tos pasirinktos kryptis arba bus patvirtintos, arba bus atmestos balsuojant nacionalinėse parlamentuose. Tai reiškia, jog daugelis iš mūsų mano, jog Europos uh, semestro procedūros, dėl kurių sprendimą priimė e, vadovų taryba, yra geros procedūros, tačiau reikia jas papildyti ir reikia į jas įtraukti nacionalinius parlamentus. Ir aš manau, kad e, viena iš temų, kuriomis turėtume diskutuoti šiandien, turėtų būti e, pagrindinių 2020 tikslų finansavimas viena vertus, o kita vertus mūsų matymas to, kaip nacionaliniai parlamentai turėtų dalyvauti šiame procese. Dėkoju Jums uždėmesį, o dabar perduosiu žodį pranešėjai Franceskai Balcani, kuri yra pranešėja dėl 2012 metų biudžeto. Jinai kaip tik tai ir pakalbės apie tai, kaip Europos parlamentas rengėsi sudarant ES biudžetą atsižvelgti į programą Europą 2020 ir taip pat į Europos semestrą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs e, priminėte, šiais metais mes e, pradėjome dirbti ties e, biudžeto procedūra 12 metų ir tai sutapo su Europos semestru. 2010 metais Daug ES valstybių narių susidūrė su dideliais sunkumais ir dėl to reikėjo tam tikrų priemonių, kad padėtis būtų stabilizuota. Ir jau nuo pat pradžios buvo aišku, kad Europos semestras turi du pagrindinius strateginius tikslus. Visų pirma, sukurti tikrą priemonę, leidžiančią užtikrinti ekonominį valdymą ES ir taip pat konkrečiai įtvirtinti tą papildomą e, naudą mūsų papildomų pastangų biudžetos rytyje. Todėl e, Europos semestras nuo pat pradžios buvo tam tikras atskaitos taškas, galvojant apie Europos biudžeto sudarimą. Ką reiškia Europos semestras? Visų pirma, kaip jūs priminėte, tai reiškia dėti pastangas, kad būtų užtikrintas nacionalinių biudžetų, e, užtikrinta nacionalinių biudžetų e, konvergencija su Europos biudžetu ir taip pat koordinavimas jų tarpusavyje. Nes biudžetas turi e, būti siejamas su strateginė priemonė, kad e, būtų galima užtikrinti tikrą europinę dimensiją jo santykiuose su e, nacionaliniais biudžetais. Ir e, mūsų požiūris šioje srityje tapo tam tikrų biudžeto atnaujinimo požiūrių ir tuo būdu yra siekiama užtikrinti ekonominį valdymą kaip esminį dalyką. Nepaprasta yra koordinuoti ES biudžetą su, su nacionaliniais biudžetais, todėl kad taikomas taisyklės skiriasi. Tačiau ta koordinacija, tas koordinavimas yra esminis e, dalykas. Ir e, čia labai svarbus dalykas yra požiūrių sutapimas dėl tikslų ir prioritėtų. Ir būtent dėl šio aspekto turime visų pirma dirbti. Taigi tas koordinavimas neturi būti vien tik tai formalus, tai turi būti strateginis, E, koordinavimas ir esminis koordinavimas turinio lygmenių. Šiandien labai aišku, jog ta strategija, kurią mes parengėme, yra remiama ir mes kaip, jau esame labai dėlė balsų daugumą patvirtinę strategiją 2020 ir šita strategija siekia tikslo kad jinai būtų įgyvendinama iš tikrųjų ir kad e, iš tikrųjų bus įmanoma patikrinti jos įgyvendinimo rezultatus. Todėl labai svarbu nuo pat pradžios įtraukti šį procesą valstybės narės. Svarbu, kad jos dėtų pastangas, nes mes patys pirmieji turime įgyvendinti konkrečiame gyvenime tą strategiją. Tačiau valstybių narių atsakomybė ir dalyvavimas šiame procese yra taip pat esminis dalykas, todėl mūsų biudžetas čia turi būti atskaitos taškas, paprastas ir aiškus instrumentas, paprasta priemonė ir būtent tai turėtų duoti krypti nacionalinėms biudžeto politikoms. Ir taip pat yra numatyti nacionaliniai reformos planai ir tuo būdu siekiama konvergencijos tarp nacionalinio ir europinio lygmens, o tai reiškia, kad tas ratas bus užbaigtas apibrėžiant e, tas e, e, politikas, kurias aš minėjau. Strategija 2020 kelia ir kitų klausimų. Turime dėti pastangas, kad biudžeto politikos būtų vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpio politikos. Jos turi tapti tikrai to žodžio prasme politikomis nukreiptomis į ateitį. Ir per jas turi būti fiksuojami ilgalaikiai tikslai, neapsiribojantis 12 mėnesių, bet užtikrinantis e, nuseklumą daug ilgesniam laikotarpiui. Ir tai yra tipiniai ir esminiai tikslai tokio investavimo biudžeto, koks yra Europos e, biudžetas, nes jisai svarbus visų pirma todėl, kad uh, jo lėšos yra investuojamos, tačiau kita vertus dabar žinome, kad krizė ir biudžeto apribojimai bei valstybės e, skola apriboja veiksmų laisvę nacionalinių lygmenių. Investavimo biudžetas reiškia, jog e, reikės daryti tam tikrus pasirinkimus. Aišku, galime įsivaizduoti viską atvirkščiai valstybės narės galbūt galvoja, kaip įmanoma gauti lėšų iš Europos biudžeto tam tikriems dalykams, kurias, e, kuriuos jos nori įgyvendinti. Tačiau turime žiūrėti atvirkščiai. Nacionalinė politika turi remtis direktyvomis, kurias duoda europinis ligmuo, nes būtent šita kryptim vyks Europos finansavimas ir būtent e, taip bus siekiama tos strateginio uh, ėjimą į priekį. Tad strategijos 2020 tikslai yra prioritetiniai tikslai. Ir turint omenyje, kad toje strategijoje yra labai ambicingi penki tikslai, tai mes norėjom, kad pirmas tikslas, kuriame kalbama apie Europą, kurioje bus daugiau užimtumo, apie Europą, kuri užtikrins augimą, įtvirtins augimo dimenciją, Tai šiandien turime galvoti apie strategiją 2020 kaip apie priemonę, kurią Europą naudoja kovodama su krize. Todėl čia yra du e, tokie raktiniai žodžiai 12 metams. Visų pirma, e, griežtų priemonių taikymo laikotarpių ir finansinių sunkumų laikotarpių valstybėse narėse. Ir ypač turint omenyje, kad e, strategija 2020 neatsirado tuščioje vietoje, o atsirado kaip reagavimas į tas e, griežtas priemonės ir į krizę. Tai todėl ta strategija, kurią turime pradėti gyvendinti iš karto, e, turime tai daryti greitai, nes tai yra Europos reagavimas į krizę. Todėl e, dabar Europa turi siekti išeimo iš krizės ir todėl nereikėtų dabar kelti, nereikėtų dabar elgtis taip, kad kiltų rizika, kaip e, kilo rizika dėl Lisabono strategijos įgyvendinimo ir nereikėtų čia e, daryti biudžetinių apribojimų, todėl kad e, Europai labai svarbios įvairios investicijos, į darbo rinką, į švietimą, į e, jaunimo mokymą arba į tų e, visuomenės grupių mokymą, kurios nebūtinai yra jaunimas, kurios jau yra vyresnio amžiaus. Taip pat labai svarbu didinti e, investicijas į plėtrą, į e, mokslinius e, tyrimus, taip pat e, užtikrinti augimą, užtakrinti tradicinį Europos politikų tinkamą įgyvendinimą. Ir turime galvoti čia taip pat apie savo praeitį, e, istoriją ir turime kai kurios aspektus atnaujinti, nepamiršti jų, nekeisti, bet atnaujinti. Taip pat turime paversti ES biudžetą aiškę orientacinę priemonę iki 2020 metų ir turime padėti nacionaliniams parlamentams suprasti, kaip yra įmanoma užtikrinti geresnę sinergiją tarp nacionalinio ir europinio ligmens 2020 strategijos e, kontekste ir kaip užtikrinti, kad tas e, koordinavimas, kad tas e, uždaro rato sudarimas būtų veiksmingas ir kaip užtikrinti investicijas e, tinkamas bei e, kaip konkrečiai įgyvendinti atitinkamas, kaip pateikti piliečiams atitinkamas galimybės, kurios iš to išplaukia. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Dabar diskusijos gali prasidėti ir žodis būtų mūsų kolegoms iš nacionalinių parlamentų. Aš dabar turiu rankose du lapus. Kadangi esame Belgijoje, ponia Vendermerš iš Belgijos senato paprašė žodžio. Ja žodį suteiksiu priklausomai nuo kolegų E, prašymų kalbėti. Ačiū pirmininkė. Man labai džiugu šiandien dalyvauti Europos parlamente ir pakalbėti apie vieną iš didžiausių šio laikotarpio iššūkių. Iššūkių tai yra, kaip galime koordinuoti mūsų biudžetų ir, finans, ir ekonomikos politiką. Nacionaliniuose parlamentuose mes atrodo jau prieimė ribą nuo kurios turime atsispirti ir pradėti koordinuoti savo veiklą su Europos parlamentu ir tarpusavyje. Tai turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. ES yra vertintina kaip svarbiausias prioritetas, kadangi mes turime išnaudoti visą mūsų ekonominį potencialą, turime stiprinti vidaus rinką ir kartu stiprinti Europos finansinę struktūrą. Todėl Europos mastu reikia gerinti įstatymus, užtikrinti geresnį neprieigą prie finansų, taip pat e, mažinant biurokratiją eksporto ir importo srityje. Kita vertus, reikėtų taikyti griežtesnės priemonės kovojant su nusikalstamumu. Šiuo metu sunku būtų reikalauti iš valstybių kokiu nors papildomu priemonių prie tų, kurių imamasi taupimo srityje. Euro obligacijos galėtų padėti sumažinti skolas valstybėse narėse, tačiau tai neturėtų reikšti, kad įmonėms ir piliečiams turėtų didėti mokesčių našta. Būtų pageidautina, kad valstybės narės pirmiautų įvertintų galimus euroobligacijų įvedimo kaštus. Aš esu svečias šiame parlamente, tačiau vis dėlto manyčiau, kad pirmiausia reikėtų pagalvoti apie tokių uh, euroobligacijų įvedimo kaštus dėl finansinių, fin, finansinių sandorių apmokestinimo galiu pasakyti, kad mes jau 2004 metais pateikėme tokį pasiūlymą ir manome, kad šio įstatymo įsigaliojimas turėtų e, kaip prielaidų turėtų būti ir panašus mokestis visose valstybėse ir atitinkamas atitinkami įstatymai. Gyventojų senėjimas. Mano manimu, iki 2020 metų reikėtų spręsti problemą susijusią su senėjimu ir kita vertus reikėtų pasistengti, kad atitinkamai būtų suformuotos nuostatos dėl pensinio amžiaus. Mūsų valstybėje jisai siekia 65 metus, tačiau reikėtų tą ta E, pensinio amžiaus ribą susijęti ir su finansinėmis išmokam, užmokomis. Kita vertus, reikėtų numatyti ir galimybę išvežti arba eksportuoti e, pensijų teisę į užsienį. Apie tai aš ilgai nekalbėsiu, tačiau priminsiu, kad reikėtų ir stiprinti finansų rinkų e, stebėseną ir kontrolę, kadangi būtent finansų sektoriuje buvo susidarę pakankamai daug problemų. Reikalingas atingamas koordinavimas, įsteigiant e, Europos reitingų agentūrą, agentūrą, kuri dirbtų Europos mastu, laikytųsi Europos įstatymų ir kad būtų priimtas kažkas panašaus į finansų produktų pasą arba registrą. Euh, Dėkuoju. Priežiūros sistemos sukūrimas Europos lygmenių jau yra užtikrintas dalykas, yra čia trys institucijos. Viena užsima bankais, kita draudimo bendrovėmis, trečia finansinėmis rinkomis. O dėl paskutinės jūsų pasakytos minties, tai yra reitingų agentūros. Tai dėl šio aspekto dar diskutuojama. Diskutuoja parlamentas su nacionalinėmis vyriausybėmis ir tos diskusijos vyks toliau. Na, o dabar suteiksiu žodį finansų komiteto pirmininkui iš Ispanijos parlamento, ponui Jordi e, Vilahuana. Uh, Presidente, uh, senadores, diputados, diputadas. Teisingai, pirmininkė. De, el... Noriu padėkoti pirmininkui už e, kvietimą į šį posėdį. Atsižvelgiant į naujas aplinkybės iškiausias dėl Lisabonos starties įsigaliojimo, šiuo metu ES šalis gyvena ne pačiais geriausiais laikais, todėl turime derinti tarpusavį savo veiksmus, turime susitikinėti tarpusavėje. Prie to dar nesame pripratę, galbūt reikėtų tokį labiau suderintą tvarkaraštį šių susitikimų sudaryti, tačiau bet kokiu atveju gerai, kad susitinkame. Pritarėme strategijos Europo 2020 tikslams, ypatingai tikslui sukurti daugiau naujų darbo vietų. Tai yra vienas iš kertinių šios strategijos bruožų. Taip pat minima, kad e, būtina užtikrinti, kaip manoma, didesnį visuomis grupės nuo 20 iki 60 metų amžiaus užimtumą. Šiuo metu taip nėra. Ispanijoje Labai daug jaunimo neturi darbo, todėl privalome kurti daugiau naujų darbo vietų ir šis tikslas mums yra labai svarbus. Reikia e, teikti jam atitinkamą pirmenybę tvirtinant biudžetą. Kitas prioritetas yra konkurencingumas. Mums reikia, mums reikia konkurencingesnės e, ir našesnės Europos. Strategija Europa 2020 taip pat yra siūlomas dvi kryptis, daugiau dėmesio skilmo teikti naujovių dėgymui ir plėtojimui. Mūsų gaminiai turi sukurti didesnę pridėtinę vertę, būti paklausesni. Todėl ES biudžete turi būti numatyta aiški eilutė naujovėms skatinti. Tai yra taip pat labai svarbus strategijos Europo 2020 aspektas mokymams, švietimui reikia skirti atitinkamą dėmesį. Taipogi 10 procentų moksleivių nebaigia mokyklos ES, tai nėra primtini skaičiai, mums reikia išsilavinusio jaunimo, e, turint, turinčio aukštesnį išsilavinimą, aukštai tam, kad e, suomenės kokybė gerėtų. Kiti man labai svarbus aspektai yra susijęs su investicijomis į infrastruktūrą. Europai būtina kurti infrastruktūras, jas plėtoti šiuo metu patiriame nemažų biudžeto sunkumų ir investicijos į infrastruktūros projektus mažėja, būtent čia galėtų prisidėti ES lygmuo, nes turėdami geresnės infrastruktūras galėtume gerinti savo konkurencingumą. Ypač Ispanijos atveju labai svarbus yra geležinkelio infrastruktūros projektai tam, kad būtų galima geriau gabenti, lengviau gabenti krūvinius. 60-70 Ispanijos, Portugalijos eksportuojamų prekių eksportuojama į Europos šalis, todėl tai mums reikalingas Atlanto ir Viduržėmė jūros, Atlanto ir Viduržėmė jūra jungiantis geležinkelių koridorius Europos parlamentui, todėl turėtų šis projektas taip pat rūpėti ir būtina užtikrinti atitinkamas investicijas į šį infrastruktūros projektą. Prieš kelias savaitės Budapešte pirmininkaujantį Vengriją minėjo, kad reikia daugiau investuoti į E, valstybių narių krovinių gabenimo geležinkeliais infrastruktūrą. Šiuo metu, kai visos valstybės patiria tam tikrų biudžeto išlaidų ribojimų, negalima mažinti investicijų infrastruktūros projektus apimtis, jeigu siekime konkurencingesnės Europos. Taigi gelžinkeliams turi būti teikiamas patingas dėmesys. Tiek noriu pasakyti. Ačiū Senato pirmininkui e, už tai, kad paminėjo svarbiausius aspektus mums visiems. <clears throat> Būtina e, mažinti biudžeto išlaidas, anksčiau to neįsivaizdavome, kad tą turėsime darys, daryti, dėl to kenčia investicijos, taigi reikia kelti klausimą, kaip galima būtų to išvengti ir e, nesvarbu, tai yra svarbu labai, kokį vaidmenį čia vaidins regioniniai ir e, kitokie europiniai fondai. E, net ir mano šalyje infrastruktūros projektai yra finansuojami iš regioninių fondų lėšų, taigi labai svarbu užtikrinti, kad mūsų šalise e, E, taupimo sąskaita dėl taupimo nenukentėtų e, investiciniai projektai. Dabar noriu steigti žodį Pavelui Ant, kuris yra Lenkijos parlamento viešųjų finansų komiteto pirmininkas. Atsiprašau iš anksto, kad neteisingai ištariau jūsų pavardę. Lenkija per antrą Europinį semestrą pirmininkaus Europos Sąjungai ir su juo turėsime <clears throat> darėtis dėl 12 metų biudžeto. Prašau. Panovė, e, to... Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Diskusija dėl ekonomikos ir biudžeto politikos koordinavimo, mano manimo, yra labai naudinga. Todėl aš norėčiau išsakyti ir savo nuomonę, Lenkijos nuomonę šiais klausimais. Europos semestro idėja turėtų padėti ekonomikos valdymą, stiprinti ekonomikos valdymą Europoje ir reikėtų pritarti šiai idėjai, kadangi ekonomikos valdymo sustiprinimas ir koordinavimas tampa labai svarbus ekonomikos krizės akivaizdoje. Todėl mes turėtume ES stiprinti savo pajėgas, nebesiskaidyti ir kurti kažką panašaus į euro paktą. Svarbu, kad euro išliktų stipri valiuta ir kad stiprėtų ES ekonomika ir kad valstybės narės taip pat matytų puikias vystimosi galimybė, galimybės. Mes manome, kad reikia gerinti mūsų bendradarbiavimo gebėjimus, ekonomikos valdymo stiprinimas turi padėti e, įgyvendinti finansinio stabilumo reglamentą ir Taip būtų geriau galima pasiekti strategijos 2020 tiklų. Mes manome, kad palaipsniui reikia konsultuotis dėl finansų ir biudžeto klausimų ir tuo pačiu plėtoti ir greitinti struktūrinės reformas svarbu, kad eurozonos šalių sprendimai taip pat būtų naudingi ir į juos būtų galima lygiuotis ne eurozonos valstybėse. Todėl euro stiprumas yra labai svarbus dalykas ir ne euro valstybėms tokioms kaip Lenkija. Augimo ir stabilumo paktas e, numato ir atitinkamus viešojo sektoriaus biudžeto e, stabilumo kriterijus. Svarbu, kad tie visi kriterijai būtų taikomi visoms valstybėms vienodai, vertinant jų finansų situaciją. Ypač reikia atsižvelgti į struktūrinės reformas ir į valstybės, kurios vykdo pensijų reformas euh, j'ajouterai que nous sommes tous. Koja. Visi mes labai žavimės Lenkiją, nes jinai vienintelė iš 27 ES valstybių narių išgyveno pasaulinę krizę, e, užtikrindama nacionalinio produkto e, stabilumą. Jisai nekrito ir tikrai mes turime laikyti pavyzdžių Lenkiją šito požiūriu. Na, na, o dabar žodis būtų Masimo Karavalija, kuris yra Italijos Senato biudžeto komiteto vicepirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau e, pranešėja, kalbėdama, pabrėžė didesnio graudesnio koordinavimo tarp e, Europos biudžeto ir nacionalinių e, biudžetų svarbą. Tas e, koordinavimas turi vykti iš esmės dviem lygmenimis. Pirmasis lygmuo tai aišku turėtų būti siejamas nacionaliniais reformų planais. Mūsų valstybės ministrų taryba kaip tik šiandien tvirtina nacionalinį reformų planą, kur yra tam, tikros, tam tikri esminiai aspektai, kurie e, yra susiję su Europa 2020. Ir galime api, api, apibendrinti tą dokumentą e, taip. Augimas su deficitu. Būtent e, toks yra iššūkis. Ir čia iš esmės e, yra penki svarbus aspektai tame e, kontekste. Visų pirma, turime e, sustiprinti, konsoliduoti valstybės e, biudžetą ir jau esame pasiekę konkrečių rezultatų, nepaisant sunkios bendros padėties. 2012 metais mes turėtume e, turėti mažesnį negu 3 procentų deficitą, o praeitais metais mūsų deficitas buvo 4-5 procentų. Bet ir tai buvo maždaug pusę procento mažiau negu kad prognozės. O dabar e, valstybės e, išlaidos turėtų nusileisti žemiau 50 procentų e, e, bendraudaus produkto lygio. Toliau antras dalykas - konkurencingumas. Turėtume didinti produktivumą atsiprašau, ir e, konkurencingumą. Ir turėtume taip pat sieti atlyginimų lygmenį su šita e, dimencija. Trečias dalykas - darbo rinka ir užimtumas. Tai yra labai svarbus iššūkis mūsų valstybei. Tai ypač atsiliepia moteriams ir e, pietinių regiono jaunimui. Ir galiausiai Kitas aspektas yra supaprastinimas, su, su kad e, atsirastų daugiau potencialų darbo rinkoje ir, aišku, čia taip pat svarbu, svarbi yra inovacija, svarbios inovacijos. Aišku, jeigu norime užtikrinti koordinavimą, tai yra ir kitas lygmuo, tai yra sanglaudos fondų panaudojimas. Ir šituo lygmeniu mūsų valstybės e, dedamos pastangos yra susijusios viena vertus su geresnio koordinavimo užtikrinimu tarp įvairių regionų ir čia yra pabrėžiamos e, kai, kai kurios e, stambaus masto infrastruktūros, nes čia taip pat labai svarbus koordinavimas ir instituciniu lygmeniu. Šioje srityje kofinansavimas, aišku, palengvina koordinavimą tarp nacionalinės ir Europos politikos, tačiau vis dėlto čia iškyla problemų dėl stabilumo ir augimo pakto laikymosi, ypač vietinių lygmenių, nes, kaip žinome, yra išteklių, tačiau jie negali būti panaudoti dėl e, stabilumo pakto apribojimo. Tad e, šituo požiūriu būtų įdomu išgirsti Europos parlamento vertinimą ir kad e, mums e, būtų pateiktos tam tikros gairės dėl tikslinio vertinimo ir dėl tikslų fiksavimo, turint omenyje uh, E, lėšų e, trūkumą, o kita vertus, e, galvojant apie stabilumo paktą, kad, jisai, kad jų reikalavimai netaptų tam tikrų bumerangų mums. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dabar žodis būtų Vosgan, Vosganian, kuris yra Rumunijos Senato ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. National... Norėčiau susitelkti prie nacionalinio biudžeto koordinavimo klausimą. Rumunija visiškai pritarė strategiją Europo 2020, tačiau ji, tai nėra kažkoks tai stebuklingas dalykas arba nieko nustabaus tai nėra, nes visos valstybės pritarė Lisabono strategijai nebuvo įgyvendinta, taigi vien paramos oficialios nepakanka. Aš manau, kad e, Europos semestro viena iš e, svarbiausių, nesvarbiausių tikslų yra kiekvienais metais įvertinti, kaip įgyvendinama strategija Europa 2020. Ir tai turėtų būti pagrindinė Europos semestro paskirtis. Taip pat mes daug diskutuojame apie užimtumą, konkurencingumą, kitus klausimus. Mano nuomonė, mes turėtume apibrėžti, koks vaidmuo turėtų atitekti biudžeto priemonėms, taip pat e, vairioms e, valstybės teikiamos paramos priemonėms, privačiai viešai partnerystiai, e, išorės prekybos priemonėms tam, kad pradėtume įgyvendinti filosofiją susijusią su aktyve valstybės institucijų veikla, siekiant pritraukti privačius investuotojus į svarbius nacionalinius ir europinius projektus, į jų įgyvendinimą. Todėl manau, kad turėtume truputėlį pakeisti savo požiūrį į biudžetą. Mes visose nacionalinėse valstybėse ir parlamentuose turėtume parengti specialius pranešimus dėl biudžeto projekto, e, atkreipiant dėmesį į su strategija Europa 2020 susijusius aspektus. Pavyzdžiui, mano šalyje vyriausybė rengia pranešimą susijusi su makroekonominiais rodikliais. Čia mes turėtume parengti dar vieną atskirą pranešimą susijusi su strategija Europa 2020, ekonomikos valdysena, kitais aspektais tam, kad galėtume geriau įvertinti ir E, geriau skleisti informaciją susijusią su vyriausybės požiūriu į siūlomas priemonės, nes visų valstybių biudžetų sandara yra skirtinga ir labai sudėtinga rasti bendrų sąlyčio taškų, jeigu vadovaujamasi tokia skirtinga biudžeto tvirtimo metodika. Taip pat labai sudėtinga derinti biudžeto lygmenių tarpusavio <clears throat> veiksmus, nes labai skiriasi e, bendras nacionalinis produktas atskirose valstybėse narėse netgi keliasdešimčia procentų, todėl yra labai sudėtinga susitarti ir nustatyti bendrą strategiją susijusią su išlaidomis, turint omenyje, kad e, įplaukų biudžeto dalis yra pakankamai skirtinga. Taigi privalome sukurti ne tik bendrą principų ir objektų, tiksliau tikslų <clears throat> rinkinį, tačiau taip pat ir geriau koordinuoti, pasirinkti bendresnę metodologiją, siekiant geriau pasinaudoti kiekvienos valstybės galimybėmis e, pasinaudoti savo turimomis finansiniais ištekliais tam, kad pasiektume strategijos tikslų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs teisingai pabrėžėte, jog iki šiol šis metinis sustikimas Europos semestro kontekste iš tikrųjų įgys tokį gana griežtą pobūdį. Tai yra, kad kiekvienas e, turės e, pateikti informaciją apie tai, kaip jisai taupo ir kaip jisai nuryja tas karčias piliulės. Tam tikrą prasme tai bus tam tikras ir metinis nubaudimas, tačiau mes turim pagalvoti ir taip pat apie santykius su e, visuomenė, su mūsų rinkėjais. Turime įrodyti, jog mes rengiamės ateičiai. Todėl iš tikrųjų gerai, kad mes e, parodome, kaip mes taupame, kaip susiveržėme diržus, tačiau tą pačią progą taip pat turime parodyti ir kaip ruošiamės ateičiai ir kaip mes ruošiamės finansuoti tą ateitį. Ir kad šis procesas būtų tikslingas, reikėtų, kad kiekvienos iš mūsų valstybių finansų ministerija, rengdama metinį biudžetą, pateiktų arba lentelių pavydalų ar kitų pavydalų informaciją, kuri rodytų, kas nacionalinėme biudžete yra e, skirta bendrų tikslų ir programos 2020 finansavimui. Dabar daugumoje valstybių tai nedaroma, nes yra nacionalinis biudžetas viena vertus ir Europos tikslai yra kažkur kitur. Tuo tarpu šitie dalykai turi būti siejami tarpusavyje. Ir jeigu norime, kad tas e, Europos semestro metinis susitikimas nagrinėtų ateities finansavimo klausimus, tai mes turime turėti patikimų duomenų iš nacionalinio lygmens, ne tik iš Europos lygmens. Ir Europos e, komisija kaip tik tai e, prašysis jūsų, kad jūs nurodytumėte biudžeto tais, taisyklės, e, kurios skirtos 2020 strategijos finansavimui. Ir iki šiol kai kurie iš jūsų tai darė, tačiau tai techninio pobūdžio dalykas buvo, to tarpus turi tą politinių dalykų. Dabar e, Šiaurės Europos atstovas kalbės, tai yra žodį suteiksiu ponui Goran Petersen, Švedijos parlamento finansų komiteto pirmininkui. Herr talman, det är enligt min uppfattning viktigaste för EUs budget Mano manimo, Europos biudžetui svarbiausias dalykas yra valstybių narių ekonomikos raida ir atitinkamas įvertinimas. Jeigu valstybių ekonomika stiprės, tai stiprės ir ES. Šiandien Švedijos vyriausybė pristato parlamentui kitų metų biudžeto gairias. Šiame biudžete yra numatytos priemonės augimui ir finansiniam stabilumui gerinti. Jeigu pažvelgtume į makroekonomikos rodiklius, tai šiais metais mūsų BVP auks 6 procentais ir biudžete yra numatytas 3 procentai perviršis 3,8 procentai procentais padidės biudžeto perviršis. Ir bendras nacionalinis produktas turėtų išaukti daugiau negu 3 procentais. Tai skaičiai, kurie rodo ekonomikos augimą ir tas augimas padės sustiprinti ir ES biudžetą. Būtent taip mes prisidėsime prie ES programos 2020 įgyvenimo tikslų. Taigi reikia užtikrinti kuo didesnį augimą, tačiau kita vertus reikia investuoti į mokymus, taip pat teikti pagalbą žemės ūkios sektoriui. Dėl finansinių sandorių apmokestinimo Švedija praėjusių šimtmečio 90-metyje buvo įvedusi tokį mokestį ir mūsų pa, patyrimas nėra pats geriausias. Toks mokestis gali pasiteisinti tik tai, jeigu jis bus įvestas pasaulio mastu. Kita vertus, visi šitie tos pajamos iš šio mokesčio nutekėdavo ne ten, kur buvo numatyta. Taigi mūsų patyrimas yra pakankamai kartus ir mes nemanome, kad toks mokestis yra priimtinas dabar. Bet tu dokumentuose, kuriuos jūs mums pateikite, aštuntame ir dešimtajame punkte numatytos priemonės turėtų būti aptartos labai išsamei, kadangi čia yra kalbama apie ekonomikos valdymo koordinavimą, o tai labai svarbus dalykai. Dėkoju. Mes e, išklausėme ir atsimename viską, ką jūs e, sakėte. Būtent e, tai, kad Švedijai pavyko išlaikyti augimo procentą, saliginai aukštą palyginus e, su kitomis valstybėmis ir kad pavyko užtikrinti sveiką augimą kai kuriuose valstybėse, be kita ko, ir, ir Prancūzijoje yra žavimas iš Švedijos rezultatais. Ir mes taip pat atsižvelgėme jūsų patirtį dėl e, mokesčio e, nuo finansinių sandorių. Mes liekame ir toliau šiaurės Europoje. Ir dabar žodis Danijos folketingo atstovui Pie Olsen Dyr. Galbūt aš iškraipau šiek tiek jūsų pavardės tarimą. Danijos folketingo atstovui žodis. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at EU's strategier underbygger hinanden. Og problemet, når vi... Nu, Europos Sąjungos øh, Strategijos privalo papildyti vieną kitą. Strategija Europo 2020 siekiama didesnio užimtumo, ūkio augimo, daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams, švietimui, naujovių dėgymui. Tai yra geri politiniai tikslai, tačiau nebūtinai prie jų gyvenimo prisideda Europakto nuostatos, pavyzdžiui, siūlyti riboti pensinį amžių, kiti pasiūlymai. Jeigu viena strategija nepapildys kitos, tai bus sudėtinga pasiekti teigiamų rezultatų. Ir čia labai svarbus vaidmuo tenka diskusijai apie Europos semestrą. Kadangi esama makroekonominių skirtumų tarp valstybių narių, reikia juos įveikti, jeigu pasieksime to. Tuomet Europos parlamentos pasiūlymas daugiausiai dėmesio skirti užimtumui, galės būti įgyvenintas, o tai reiškia, kad e, būtina atsižvelgti į e, finansų sektoriaus padėtį ir laikyti finansų sektorių tam tikrų rodiklių. Todėl turime pasvarstyti, kaip išlaikyti tas pačias tradicinių e, lėšų apimtis, ieškoti naujų finansavimo šaltinių. Visus šios klausimus privalome aptarti svarstydami Europos biudžetą. Pagrindinis, mano nuomonė, klausimas yra susijęs su nacionaliniu politikų, politinių sprendimų nacionaliniu mastu plėtojimu, tačiau tvirtindami ES biudžetą privalome atsižvelgti strategijos Europo 2020 nuostatas, daugiau dėmesio skirdami moksliniams tyrimams ir inovacijoms, inovacijoms ir mažiau dėmesio skirdami tradiciniai žemės ūkio politikai, jos negalime pamiršti, tačiau daugiau e, turime remti mokslinius tyrimus ir inovacijas finansinės paslaugos, dėl jų taip pat buvo pateikta atitinkamų pasiūlymų, e, kurie bus svarstomi taryboje. Mes galėtume bandyti siūlyti bendrą įmonių pelno mokestį arba bendrą įmonių pelno mokesčio bazę. Tuo tarpu šiuo metu esame labai daug e, didelių skirtumų, tarkime, Airijoje, e, lyginant su kitomis valstybėmis narėmis, dėl to esame didelės konkurencijos. Tarp jų e, dėl infrastruktūros projektų mes jau svarstame pakankamai ilgą laiką, tačiau į priekį dar nepažengėme. E, turime tačiau suvokti, kad nacionalinė finansavimo dalis iš nacionalinių biudžetų nedidės, todėl mums reikia galvoti apie naujus įplaukų šaltinius. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį savo kolegai Jean Gobert iš Prancūzijos nacionalinės asamblės. Oui. Merci. Merci. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką jūs ką tik tai sakėte. Būtent tam, kad Europa nebeturi teisės toliau nuvilti žmonių. Jūs minėjote Lisabono strategiją ir pats sakėte, jog tai buvo fiasko. E, bet kaip ten bebūtų, mūsų e, piliečiai jau nebeturi jėgų viltis ir tikėtis tokių dalykų, kurie niekuomet ne, negyvendinami. Aš e, dabar noriu pabrėžti tų minėtų tikslų sėkimo e, būdą, kaip mes e, tai užtikrinsime. Aišku, gali būti įvairių pasirinkimų, įvairių krypčių priklausomai nuo valstybių. Ir e, jeigu yra sakoma, jog galime pasiekti tų tikslų tik tai e, mažindami e, biudžetus, tai gali būti labai pavojinga, nes to būdu gali nukentėti patys pažeidžiamiausi iš mūsų piliečių. Jeigu mes manome, kad ekonomikos atsigavimas e, vyksta mokesčių mažinimo keliu, privalomų mokesčių mažinimo keliu, tai reiškia, kad biudžetas gali mažėti dėl to ir dėl to skola gali e, didėti ar, ar, ar, ar atsirasti. Ir mes jau esame patyrę tai prieš keletą metų. Tad e, turime iš tikrųjų kelti tinkamus klausimus ir galbūt neturime to daryti, kalbėdami apie perkelimą. Mūsų valstybė galbūt perkelia tą naštą į e, vietinės valdžios struktūras arba prašo papildomo finansavimo iš Briuselio, bet e, aš, aš manau, e, kad e, mes, mūsų laukia dar ilgas kelias siekiant užtikrinti tą pusiausvyrą, kurios e, e, yra siekiama, tačiau aš užsimdamas tą savikritiką taip pat norėčiau pakritikuoti Europos parlamentą, kuomet aš matau, kokios yra keliam, apie kokias ambicijas yra kalbama ir uh, Kuomet kalbama, pavyzdžiui, apie žemės ūkio politiką, Prancūzijai tai labai svarbi politika yra sakoma, kad jinai turi ir toliau išlikti, nes jinai būtina tam, kad išliktų e, mūsų žemės ūkio modelis ir kad Europa užsitikrintų nepriklausomumą. Yra taip pat sanglaudos politika, mokslinio tyrimų, infrastruktūrų politika. Prieš kurį laiką aš dalyvavau posėdėje kur buvo kalbama apie infrastru politiką infrastruktūrų srityje ir, ir, ir buvo sakoma, kad toje srityje jau yra išleistas visas ES e, biudžeto atitikmuo. Tai iš tikrųjų mes e, turime e, užtikrinti geresnį koordinavimą ir negalvoti, kad už viską sumokės kiti, juk mes neišvengiamai turėsime nešti ir savo indėlio dalį. Aš tai sakydamas noriu pasakyti, kad mes turime vengti naujo įsiskolinimo. Aš palankiai žiūriu į euroobligacijas su sąlyga. Obligacijos būtų panaudotos investicijoms ir kad būtume tikri, kad tos investicijos e, bus naudingos ateičiai, nes e, jeigu mes neatsižvelgsime į tai, tai mūsų gali laukti labai nemalonus surprizai. Merci, cher collègue et compatriote. Dėkuoju, mielas kolega ir bendra pilietė. Iš tikrųjų, tai yra filosofinis klausimas dėl praeities investicijų ar jų nebuvimo sąsajos su ateitimi. Iš tikrųjų, e, euro obligacijos ir, ir skaičių minėjimas šitame kontekste yra labai e, slidus dalykas. Europos komisija paprastai sako, jog siekiant užtikrinti infrastruktūrų e, kūrimą, transporto, prekių pervežimo srityje, telekomunikacijų srityje ir taip toliau. Tai, tai yra e, netolimoje ateityje maždaug 230 milijardų. Tačiau tai, tai nieko nesako savaime, todėl kad čia yra ir privataus finansavimo, kai kurios įmonės pačios investuoja. E, į tą sritį ir, ir energetikos srityje, pavyzdžiui, nebūtina, kad valstybė tam tikrais atvejais in, in, in, investuotų, tačiau kai kuriais kitais atvejais yra būtina tai daryti, atsižvelgiant į e, e rentabilumą, bet e, šitie dalykai turi būti bet kuriuo atveju patikslinti. Ponas Negri iš Luksemburgo finansų komiteto parlamento finansų komiteto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad e, iš tikrųjų skatinti mokslinio tyrimų ir plėtros finansavimą yra geras e, dalykas, tačiau aš norėčiau e, pateikti klausimą dėl finansinių perspektyvų 14-20 metams. Atsižvelgiant į Japonijos atominę katastrofą, ar nereikėtų mums perorientuoti energetikos politikos, nes yra nugastaujama, kad ITER projektas taip pat gali nukentėti šitoje srityje ir turim nepamiršti taip pat, koks finansavimas yra numatytas e, tam ir Tad klausimas būtų, ar biudžetas neturėtų būti labiau orientuotas į mokslinius tyrimus atsinaujinančio energetikos e, e, srityje ir kad čia taip pat turėtų būti pasiekta tam tikra pusiausvyrą. Dėkoju, mielas kolega. Iš tikrųjų, toks klausimas e, turėtų būti keliamas, kalbant apie mūsų tikslus 2010 e, metams. Na, o dabar žodis poniai Gerkins, kuri vadovauja finansų ir biudžeto komitetui Belgijos e, atstovų rūmose. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš galbūt pradėsiu savo pasisakymą nuo to nuogastavimo, kurį jūs minėjote. Nuogastavimą dėl to, kad nacionaliniai parlamentai nepakankamai dalyvauja Europos semestro procese, kuomet e, valstybė numato savo biudžetą ir galvoja apie Europos tikslus. Ir jeigu atsitinka taip, kad e, yra pakoreguojami tie tikslai taryboje ar, ar komisijoje, tai e, valstybė turi taip pat koreguoti atitinkamai savo biudžeto finansavimą ir valstybėje tuos dalykus nebūtinai paprasta padaryti ir, ir, ir parlamentams nebūtinai paprasta dalyvautame procese šito požiūriu ir gana sudėtinga identifikuoti tuos aspektus, e, ties kuriais turi būti koreguojama tie dalykai, kurie buvo pakoreguoti Europos lygmenių jau tai e, mums kaip parlamentarams kyla tam tikro nuogastavimo dėl to ir mes e, diskutuojam, aišku, apie tai su savo vyriausybė, nors, kaip žinote, mūsų vyriausybės būklė gana komplikuota yra, turint omenyje mūsų šalies padėtį. Aš e, norėčiau taip pat pabrėžti ES vaidmenį, vadovaujant vieną vertus, o kitą vertus e, prisidedant prie Europą 2020 tikslų įgyvendinimo. Mes e, konstatuojam, kad būtina koreguoti mūsų ekonominės politikas, e, kai ką koreguoti gamybos lygmenių, galvojant apie ekologiškesnį ir tvaresnį gamybos procesą, taip pat būtų tikslinga įvertinti Europos biudžetą e, ir galvoti apie tokį biudžetą, kuris e, užtikrintų investicijas taip, kad e, moksliniai tyrimai būtų skatinami, taip pat, kad būtų investuojama į tarpvalstybinės transporto infrastruktūras, energetinį veiksmingumą, ekologiją. Ir Belgijoje regioninės politikos srityje be atitinkamų krypčių ir, ir pagalbų iš Europos mes e, be jokios abejonės negalėsim pasiekti tų tikslų, nepaisant to, kad tie tikslai yra integruoti į mūsų e, nacionalinės politikos tikslus, tačiau be e, to, e, tos bendros paramos iš Europos e, e lygmens mums bus sunku tai padaryti todėl kad čia kalba sukasi apie masto ekonomiką ir be jokios abejonės čia mes taip pat turime bendradarbiauti su kaiminėm valstybėm. Mums kelia nerima taip pat e, Europos semestro kontekste, kuomet kalbama apie ekonominį valdymą ir apie Europaktą ir tame kontekste taip pat apie kovą su skurdu. E, nes tai taip pat susijęs su Europa 2020 tikslais bei apie valstybės išlaidas, tai mes norime, kad tos išlaidos būtų e, laikomos e, investicinėmis išlaidomis, o ne biudžetas legiančiomis e, paprasčiausiamis išlaidomis, nes tuo būdu yra siekiami tikslai ir labai svarbu griežtų ekonominių priemonių laiku užtikrinti ilgalaikės investicijas iš valstybės pusės, norint pasiekti tuos tikslus, nes antraip tai nebus naudinga, jeigu bus vėluojama, jeigu po x metų tik jie bus pasiekti. Mes taip pat girdime kalbant e, apie tai, jog reikia užtikrinti konkurencingumą, konkurencingumą pensijų sistemų požiūrių, valstybės išlaidų mažinimo požiūrių, tai jokios abejonės šitie dalykai įtvirtinti tose taisyklėse, kurių turi e, laikyti Europos kontekste valstybės. Ir čia taip pat aš manau, kad e, nuosekliai ir bendra politika tarp ES valstybių galėtų mums labai padėti ir tuomet galėtume plačiau apie tai diskutuoti, kad žinotume, kas yra konkrečiai daroma ir e, užuot likę liberalizmo kontekste. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pranešėja. Visi nacionalinių parlamentų atstovai, kurie norėjo žodžio, jau pasisakė, tačiau kol jie kalbėjo kiti, e, kolegos paprašė žodžio. Bet kol kas aš manau, kad turėtume suteikti žodį ir Europos parlamento atstovams. E, tarp mūsų yra ponė Bereš, kuri e, ekonomikos ir pinigų politikos komitete yra pranešėja Europos semestro klausimų Europos parlamente skirtingai negu nacionaliniuose parlamentuose yra biudžeto komitetas ir atskiras komitetas ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pone Bereš turi nemažai įvairių e, funkcijų parlamente. Jinai pirmininkauja socialinių reikalų komitetui e, ir taip pat yra pranešėja, kaip sakiau, ekon komitete. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aišku, kad e, nacionalinių, kompeten... nacionalinių parlamentų kompetencijos kontekste mūsų sistema e, skiriasi, tačiau e, mūsų abu tie minėti komitetai yra susiję su valstybių, su tuo, ko, ko užsima biudžeto komitetai valstybėse narėse, tai susiję su stabilumo e, paktu taip pat ekonomikos ir pinigų politikos komitete e, man buvo patikėtas pranešimas dėl Europos semestro proceso, procedūros, tai kol kas tai nėra e, labai gilaus turinio pranešimas, paprasčiausiai e, kol kas tik tai jisai bando atsakyti į klausimą, Kaip Europos komisijai pavyksta užtikrinti Europos semestro kontekste bendradarbiavimą Europos lygmens su, su nacionaliniu lygmeniu ir kaip mums pavyksta dirbti kartu. Kai tam tikrų iniciatyvų jau buvo iškelta tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose siekiant e, tam tikrų politinių e, dimensijų įtvirtinimo. Galvojant apie politinį tvarkaraštį, aš galiu pasakyti, jog e, komisija e, pateiks galbūt e, žiemą augimo analizę. Ir tas dokumentas, nežinom, ar bus dokumentas, kuris fiksuos tai, kas buvo padaryta pra, per praėjusius metus, ar jisai apibrieš busimiems metams uh, ekonominės e, kryptis. Aš manau, kad galbūt jisai bus mišraus pabudžio dokumentas ir abu šitie aspektai jame atsispindės, bet, bet kuriuo atveju mes turime kartu su jumis ir su Europos komisija diskutuoti apie tai. Ir remintis šituo dokumentu, valstybių ir vyriausybių vadovai per vadovų e, susitikimą kovo mėnesį turės e, nustatyti taisyklės, kurių turės laikytis e, valstybės narės biudžeto sudarimo srityje. Ir čia jos turės remtis nacionaliniais reformų planais, kurie dabar kiekvienai valstybė narėje yra rengiami. Ir aš e, suprantu, jog jūsų veiksmų laisvė kol valstybės narės dar ne, nepateikė tų programų, e, jūsų veiksmo laisvė bus gana ribota. Bet e, turime nepamiršti to dimensijos. Kadangi mes čia esame parlamento biudžeto komitete, tai čia turime taip pat nepamiršti vieno mums labai svarbaus aspekto, nes ties juo taip pat turime dirbti kartu. O būtent kuomet e, mes e, susitarėm dėl ES strategijos, tai nacionaliniai biudžetai tampa sudėtinė dalim šitos e, strategijos, nes nacionalinių, vien tik nacionalinių biudžetų nepakanka gyventi visai strategijai. Galiu pateikti pavyzdį, sakykime, švietimas, moksliniai tyrimai ir plėtra. Jeigu norime laimėti ateinančių metų mūšį, tai tai absoliučiai esminiai aspektai. Komet e, diskutuojam apie ES biudžetą, tai e, būtent šitos eilutės e, turi, turi būti mums svarbios. Tačiau jeigu valstybių narių biudžetai orientuojasi į, į, į visiškai kitas strategijas ar kitus tikslus, tai gali kilti iš tikrųjų labai rimtų sunkumų tuomet. Dabartinė krizė e, ir šiame kontekste Europos komisijos pasiūlymai Europos semestro e, kontekste verčia mus diskutuoti, renkti viešas e, diskusijas apie pagrindinės ekonominės ir politinės kryptis ir mąstyti apie tai, kaip galima užtikrinti e, tarpusavio, kaip užtikrinti, kad e, Europos biudžetas ir nacionaliniai biudžetai papildytų e, vienas e, kitą. Norėčiau taip pat padėkoti šitą progą pirmininko Lemasūrą, kad jisai pakvietė mane dalyvauti šitame e, posėdėje, bet dar pridursiu, jog e, Europos semestras tik labai formaliai įtvirtina parlamentinę dimenciją. Todėl aš manau, kad būtent nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui tenka dabar e, rasti būdą, kaip dinamizuoti tą procesą. Ir nebūtinai tas procesas turi pasireikšti kažkokiamis e, biurokratinėmis sankcijomis. Tai yra politinis procesas ir e, dėl to būtinai reikia politinių ir viešų diskusijų, nes antraip iškils labai didelės e, rizikos, kuri gali sutrukdyti mūsų demokratijos funkcionavimą. Tai tiek aš norėjau pasakyti šiose diskusijose. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pervanš. Kaip e, jūs e, ir sakėte, kartu su šituo e, Europos semestru atsiranda visiškai naujų dalykų. Preliminarūs biudžetų projektai bus aptariami Briuselėje, nacionalinių biudžetų projektai bus aptariami Briuselėje, tačiau, dėmesio, tai vyks Briuselėje, tačiau tos, tos, tos diskusijos nebus tik tai Briuselio e, reikalas, juose dalyvaus ne, ne tik Briuselio atstovai, o kiekviena valstybė narė galės tarti žodį apie kitos valstybės uh, biudžeto projektą. 27 ministrai kartu diskutuos ir kartu vertins e, nacionalinius biudžetus. Europos komisija pateiks savo nuomonę, tačiau sprendimą priims ne ES atstovai. Tai turi būti e, labai aiškiai suprasta. Tai bus bendras nacionalinių projektų aptarimas, vertinimas. Bet kaip kad daugelis iš jūsų e, sakė, čia kyla politinė problema. Jeigu nebus formalaus, oficialaus nacionalinių parlamentų dalyvavimo, tai nebus ir viešų diskusijų. Tai tuomet tos gairės, tos kryptis bus pateiktos e, Europos e, parlamento ar uh, finansų ministrų. Ir, ir, ir dėl to gali kilti demokratinio legitimumo klausimas. Ir, ir klausimas dėl sprendimų prieimimo e, pobūdžio. Todėl kartu mes turime pagalvoti, kaip mes galime išspręsti tą problemą, užpildyti tą spragą ar, ar iš, išspręsti šį, šį, šį dis, disbalanso trūkumą, užtikrinant parlamentinę diskusiją. Aš beje čia turiu dokumentą, kuris yra skirtas jums. Tas dokumentas yra parengtas Europos komisijos ir jame yra pateikta lentelė nuo sausio iki Liepos mėnesio toje lentelėje atsispindi visi Europos e, semestro etapai. Kaip sakė Pervanš Beres, tai prasideda nuo Europos komisijos e, tyrimo dėl augimo, paskui vyksta ministrų taryboje e, e, disk, diskusija, orientacija. Mes Europos parlamente taip pat nuolat diskutuojam apie tai, tačiau čia kalbama ne apie mūsų biudžetą, o apie jūsų biudžetus. Ir paskui yra e, vadovų taryba ko mėnesį ir e, balandžio viduryje kiekvienoje valstybėje vyks nacionalinių stabilumo ir konvergencijos programų prieimimas. Tai aš manau, kad galbūt tai, tai, tai, tai priklauso nuo valstybių, tačiau vis dėlto parlamentai turi tarti savo žodį, bet tai jau per vėlų, nes vadovų taryba jau bus aptarus tos dalykus, todėl man atrodo, kad čia taip pat iškyla problema, kuri galbūt labai rimta problema, nes mes matome, kad jeigu nėra tikrai rimtos viešos diskusijos parlamentinių lygmenių dėl tų pagrindinių krypčių, o jeigu dėl tų krypčių bus priimtas sprendimas už uždarų durų, Jeigu mūsų aukštieji vadovai tik tai nuspręs dėl to, tai tuomet viešoji nuomonė gali būti labai nepatenkinta. Jeigu priimti sprendimai yra, sakykime, labai malonus, populiarus, jeigu yra visiems dalyjami pinigai, visi esam turtingi, e, ekonomikos augimas 10 procentų per metus, tai galbūt situacija būtų kitokia, tačiau dabar yra viskas kitaip, todėl šitame kontekste mes turim galvoti, kaip mes turime veikti ir kaip nacionaliniai parlamentai, aš norėčiau netgi sakyti, nuo pat pirmos dienos, e, kaip nacionaliniai parlamentai nuo pat pirmos dienos turėtų E, dalyvautame procese, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir kad vyktų vieša diskusija ir kad kiekvienas parlamentas suvaidintų savo vaidmenį čia. Aš e, e, gavau dar kitų pageidavimų pasisakyti. E, ir jeigu kiti kolegos dar iš nacionalinių parlamentų nori žodžio, kadangi visi esam lygus, tai tikrai prašom, nedvėjokit, prašykite jo. O dabar žodis būtų ponui Nitu Adrian iš Rumunijos e, parlamento, kuris yra komiteto vicepirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. I would like to point out the fact that we are now halfway through the... Norėčiau pasakyti, kad mes dar tik tai pasiekėme Europos semestro pusiaukelę. Šiandien kalbame apie e, koordinavimo klausimus tarp parlamentų atstovų. Tačiau aš pastebėjau, kad tarp vyriausybių ir parlamentų vis dėlto yra tam tikros įtampos e, nacionaliniuose parlamentuose ir vyriausybėse, kai yra kalbama apie Europos semestrą. Kadangi kiekvienas norėtų įnešti savo indėlį į ekonomikos valdymą, bet to parlamentų vaidmuo nebuvo aiškiai suformuluotas, kai buvo kalbama apie Europos semestro nuostatas. Kolega iš Italijos anksčiau kalbėdamas sakė, kad strategijos 2020 e, tikslai atsispindi nacionalinėse reformų programuose, taip pat ir konvergencijos ir stabilumo programuose, kurios turi būti pateikiamos šiais mėnesiais Europos komisijai. 2011 metai yra pirmieji metai, per kuriuos šitos e, programos turi tapti privalomos. Ir jos turėtų būti įgyvenimas bendrai. Rumunijoje iki gegužės pabaigos vyriausybė turi pateikti uh, atitinkamą fiskalinės strategijos programą iki 2015 metų. Ir ten yra numatyta atsakomybė už šią programą ir nu, suformuoti labai aiškus biudžeto indikatoriai arba par, kurie yra numatyti parlamente. Pagal šiuos kriterijus yra numatytos tam tikros e, finansavimo e, arba išlaidų e, lubos ir taip pat yra numatyta, kad reikia užtikrinti biudžeto balansą. Yra įsteigta ir atitinkama fiskalinė tarnyba, kaip priežiūros tarnyba, kuri turėtų padėkti, padėti e, renkti e, biudžeto politiką vyriausybei ir parlamentui. Ir šita e, struktūra, naujoji taryba turėtų padėti užtikrinti viešųjų finansų tvarumą. Yra priimtas e, pasiūlymas dėl atitinkamo įstatymo ir šitas įstatymas bus e, pristatomas parlamente gegužės pabaigoje, birželio pradžioje pagal šį įstatymą bus stengiama patikrinti, kaip nacionalinėje finansų politiko atsispindi strategijos 2020 įgyvendinimo tikslai. Eurozonos valstybėse labai skirtingai yra vertinama biudžeto sudarimo metodika, o kalbėdami apie Europos semestrą mes turime užtikrinti konvergencijos stabilumo nacionalinių programų sanglaudą ir todėl nacionalinės e, vyriausybės turi bendradarbiauti su komisija, komisija, kuri pateikia valstybėms atitinkamas rekomendacijas. Parlamentinės diskusijos leis padidinti demokratiją ir skaidrumą ir būtų buvę geriau, jeigu šitas e, Europos semestras būtų pradėtas e, įgyvendinti vasario mėnesį, kai jau yra priimtos e, atitinkamos biudžeto sudarimo gairės, tačiau kita vertus kiekviena valstybė vadovaujasi savo uh, nuostatomis ir nedaug ką galime pakeisti, tačiau galvojant apie sektorinės programas ir politikas, reikėtų vis dėlto užtikrinti, kad atitinkami parlamento komitetai bandytų suderinti šitą politiką su uh, Europos semestro reikalavimais. Nous allons maintenant en Suède. Je vais donner la parole à M. Sven Dabar perkime prie Švedijos atstovų. Aš teiksiu žodį panai Sven Erik Bykt. För ordet. Eh, jag sitter med i finans... Aš mm, noriu padėkoti anksčiau kalbėjusiems kolegams Švedijos poziciją dėl bendrijos biudžeto yra puikiai žinoma. Mes laikomės e, <clears throat> biudžeto išlaidų nedidinimo požiūrio. Norėčiau pristatyti savo motyvus. Daugumą ES valstybių dabar patiria tam tikrų biudžeto suvaržymų, kai kurios netgi didelio masto nacionalinių biudžetų išlaidos, išlaidų sumažinimą patiria ir taupoma taip pat socialinės apsaugos rytyje, mažinant piliečių socialinį saugumą. Šiuo metu mes e, esame patekę į tam tikrą kryškelę ir padėtis e, galbūt netgi kritiška. Europa, taip ir kitos pasaulio valstybės bando reaguoti į krizę. Puikiai matėme, kaip e, žmonės e, neapsikesdami išeina į gatves, tiek trečiosiose šalise, taip pat ir Europos Sąjungoje, ir tų demonstrantų buvo tūkstančiai. Manau, kad reikia labiau skirti dėmesio Europos piliečiams, <clears throat> Todėl pasiūlymas tarpusoje derinti veiksmus yra vertintinas teigiamai. Bet mūsų veiksmai būtų, taip, mūsų veiksmai būtų daug e, efektyvesni ir e, mes e, turėtume labiau stengtis kai kuriuose sritise ir galbūt riboti savo ambicijas kitose sritise, tai yra reikia skirti dėmesio daugiau naujų darbo vietų kūrimui ir reikia mažiau skirti paramos žemės ūkiui. Negalime skirstyti valstybių narių pagal į tam, tam tikras atskiras grupės, pagal socialinės išmokas ir jų dydį. Turime didžiausią dėmesį skirti nepriklausomai nuo to, koks yra, kokia yra viešųjų finansų padėtis, skirti darbo vietų kūrimui, geresnių darbo sąlygų kūrimui, taip pat švietimui, mokymams, investicijoms į naujas, naujasias technologijas, infrastruktūros projektus, ypatingai tarp valstybinius infrastruktūros projektus privalome teikti veiksmingą paramą ekonomikai, tai reiškia, kad reikia tinkamai panaudoti valstybės biudžetų lėšas, teikti tinkamą paramą e, sunkesnė padėtie esančiams valstybėms ir priimti tam tikrus teisės aktus bendrijos lygmenių siekiant e, sutvarkyti padėtį finansų sektoriuje. Nereikėtų leisti, kad Europos piliečiai turėtų antrą kartą mokėti už finansų sektoriaus padarytas klaidas. Reikia gerinti mūsų konkurencingumą, vadovaujantis mūsų darbo rinkos, socialinio saugumo, e, finansinės atskaitomybės kriterijais Europos Sąjunga neturėtų tapti federacija. Tai yra bendradarbiavimo tarp valstybių projektas. Turime dalyvauti šio projekto įgyvendinime, <clears throat> nesukeldami e, savo piliečių nepasitenkinimo. Todėl turime daugiausia dėmesio skirti užimtumo politikai. Ačiū, kolega. Dar turi, e, Vengrijos atstovą turime, kuris pasakys, tačiau jis kalbės Europos parlamento vardu. Aš norėčiau dvi trumpas pastabas išsakyti, reaguodamas į anksčiau kalbėjusių kolegų mintis. Labai džiaugiuosi, kad pavyko suorganizuoti šį susitikimą. Tai nėra kažkokia mums primesta užduotis, tokie susitikimai yra iš tiesų prasmingi. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti e, apie pasiūlymą skirti daugiau pinigų moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Manau, kad e, turėtume panaudoti ES biudžeto lėšas siekdami tikslų. kurie būtų pasiekimi ES lygmenių lengviau ir geriau nei valstybių narių lygmenių, nes valstybės narės kartu su ES galėtų atitinkamose skir... sritise e, išleisti <clears throat> daugiau lėšų, tačiau dėl mūsų tokio susiskaldimo mes negalime konkuruoti jose su jungtinėmis valstybėmis, Kinija, Indija, todėl privalome sutelkti savo pajėgas ir tik e, tokiu būdu galėtume pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Tačiau kyla klausimas, ar valstybės narės yra tam pasirengusios atsisakyti tam tikros savarankiškumo dalies, pavyzdžiui, vykdyti ir finansuoti savo e, mokslinio tyrimų, švietimo politiką, ar valstybės narės yra pasirengusios pripažinti, kad bendromis pastangomis galima būtų pasiekti daugiau. Antroji pastaba yra susijusi su brandolinių jėgainių uždarimu turėtume aiškiai suvokti, kad skirdami lėšų jėgainių uždarimui turime pirmiausiai omenyje tas brandalinės jėgainės, kurių dabartinė būklė kelia konkrečią grėsmę ne tik tai valstybė nariai, kurioje jėgainė veikia, tač, veikia, tačiau ir kitoms valstybėms narėms ir tuo yra pateisinamas atitinkamas lėšų skirimas. turėtume skirti ir ES lėšų šioms priemonėms. ES biudžete yra numatytos atitinkamos eilutės, skirtos e, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimui. Norėčiau tačiau skirti tarpusavyje šias sritis, tai yra atsinaujinančius energijos šaltinius ir bendrąją energetiką, kadangi Europos parlamente nėra vieningos nuomonės šiuo klausimu. Kai kurie mano, kad e, brandolinė energetika yra labai pavojinga ir geriausias būdas būtų jos atsisakyti, tačiau esama ir kitų nuomonių. Esama nuomonių, kad mes neturime tos galimybės siekdami apsirūpinti energijos ištekliais, kaip tik naudotis brandolinę energiją. Manau, kad e, turėsime skirti savo būsimą finansinę perspektyvą, taip pat papildomą parmą valstybės narėms šiose srityse. Ačiū kolegai. Dabar vėl grįžime prie nacionalinio parlamento atstovų. Sutiksiu žodį ponė Oličevskai iš Lenkijos parlamento. Prašau. Dziękuję bardzo. Dėkoju. Lenkija ir toliau mano, kad ir Lenkijai, ir ES biudžetui yra labai svarbi sanglaudos politika. Žinoma, šita politika yra atsakinga už regionų vystimą. Ir žinoma, kiekviena valstybės pagal, valstybė turi pasirinkti savo prioritetus priklausomai nuo to, kas labiausiai reikalinga konkrečios valstybės konkrečiam regionui. Žinoma, reikėtų laikytis Europos 2020 strategijos tikslų. Tačiau sanglaudos politikoje reikėtų skatinti inovacijas, modernes transporto struktūras, taip pat informacinės technologijas, taip pat turėtume e, skatinti kultūros e, potencialo plėtojimą. Todėl labai svarbu regionuose atsižvelgti į socioekonominę socio raidą, ypač turint omenyje ekonomikos krizę. Be to mes manome, kad Europos socialiniai fondai galėtų e, labai veiksmingai prisidėti prie sanglaudos politikos įgyvendinimo. Lenkijoje vyksta diskusijos dėl ES biudžeto tolesnio finansavimo nuosavų išteklių e, principas. Mums atrodo, kad jisai yra nepakankamai skaidrus ir nepakankamai e, pakankam, nepakankamas. Todėl reikėtų pagalvoti apie ES biudžeto restruktūrizavimą ir nekalbėti vien tik tai apie biudžeto lėšas. Nuo savų išteklių nusavi ištekliai turėtų būti kaupiami tolygiai paskirstant e, e, tą finansinę naštą atskiroms valstybėms. Mes pasisakome prieš naujus ES masto mokesčius arba kitokius, kitokį apmokestinimą Mes manome, kad reikėtų ieškoti kitų galimybių papildyti ES biudžetą, pavyzdžiui, prekiaujant e, emisijos e, taršos leidimais. Būtent bent jau taip mano Lenkijos finansų ministras. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Madame Wüters kuri atstovauja Belgijos parlamento kas... ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Rūmus. Gerbiami kolegos. Mes kalbame apie ES ir valstybių narių biudžeto e, koordinavimą ir E, sanglaudą. Aš skeptiškai vertinu žemė, atskirų valstybių parlamentų situaciją. Konkrečiai galvodama apie Belgiją, turiu priminti, kad mes vis dar taikstomės su laikina vyriausybė ir tokia situacija, žinoma, yra pakankamai nepalanki. O po naujų rinkimų situacija, ko gero, pasikeis ir todėl labai sunku būtų dabar laikinai vyriausybei numatyti kokias nors konkrečias gairias artimiausių ketverių metų biudžetui, kadangi reikia sudaryti pagrindinės prielaidas įgyvendinti socialinę ir ekonomikos politiką. Nežinau, kokia situacija kitose valstybėse ir kaip tų šalių vyriausybės sugeba planuoti į priekį. Galbūt kitų valstybių padėtis yra palankesnė ir tie reformų ir stabilumo pakto planai bus parengti ar per artimiausius mėnesius ir galbūt jie bus aptarnėjami nacionaliniuose parlamentuose. Tačiau, kaip ir anksčiau kalbėjusieji kolegos, aš norėčiau paprašyti kokio nors apibendrinimo informacijos apie tai, kaip parlamentai yra traukiami į tą planavimo veiklą. Už kadangi socialinė ir ekonominė politika dažniausiai yra formuojama vyriausybės lygiu ir parlamentas nevaidina didelio vaidmens. Kita vertus, mūsų atveju parlamentai turi prisijimti įsipareigojimus dėl ateinančio birželio. Turėčiau pasakyti, kad mūsų ministrai turėtų tokią programą įgybūti palaiminę iki tol, kol ji bus e, pristatinėjama, tačiau iki to laiko turi vykti diskusijų, o aš manau, kad jos ko gero ne, nebus užbaigtos iki to momento. Ir jeigu, pavyzdžiui, kas nors pasakytų, kad kokios nors valstybės planai yra nepakankami ir tai bus paskelbta viešai, bandau įsivaizduoti, kaip reaguos finansų rinkos, jeigu 27 valstybių ministrai įvertins kokios nors valstybės programą, finansinę programą kaip nepakankamą. Užtektų pasakyti, kad jūsų pastangų nepakanka ir pasiekmės turėtų būti neprognozuojamos. Todėl reikėtų įtraukti į šią veiklą ne tik nacionalinius parlamentus. Dar kartą grįžkime prie Belgijos pavyzdžio. Daug politinių sričių yra kūruojamos nebe federa, federa, federacijos mastu, bet tiesiog atskirų regionų lygmenių. Turiuomenyje inovacijas, mokslinius tyrimus, energetikos klausimus įgaliojimai šiuose srityse dažnai suteikiami regionų institucijoms. Ir tai man kelia didžiulį susirūpinimą. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Dėkoju. Ponas Motapinto, par, Portugalijos parlamentas. Ačiū. Norėčiau pradėti sakydamas, kad šie pirmieji Europos semestro metai tikrai nebuvo lengvi mano šaliai. Turbūt netgi nereikia to sakyti, tai aišku nėra susijęs su Europos semestru, tačiau su sunkumais dėl koordinavimo susijusios su nacionaliniais biudžetais. Ir tas koordinavimas tikrai nebus lengvas, nes įvairūs skirtingi pasiūlymai, kurie dabar svarstami taryboje, nepristačius jų prieš tai parlamentui, yra šios dabartinės politinės krizės Portugalijoje priežastis ir gali, e, kuri prasidėjo Portugalijos parlamente šiuo metu kovo mėnesį ir tai aišku neturi nieko bendro su Europos semestru, tačiau jo naudojantis galbūt šią krizę būtų galima įspręsti ateityje. Noriu pasakyti, kad šiais metais Portugalija patyrė didelių sunkumų dėl ypatingai didelio masto valstybės skolos. Įvairiose ES valstybėse narėse yra panaši padėtis, tačiau mano šalyje galbūt ta problema yra didesnio masto. Ir e, šių problemų negalima įspręsti tik tai prašant finansinės pagalbos, nes turime problemų susijusius nekilnojimu turtu, e, kurio burbulas pučiasi ir e, jame dalyvauja bankai, kurie taip pat gali patirti nemažai finansinių problemų dėl šio burbulo. <clears throat> Su viešaisiais finansais turime susijusių sunkumų ir dauguma problemų, kurias patiria šiuo metu Portugalija, yra finansinio pobūdžio. Tai e, e, tikrai yra kitokia padėtis dabar, lyginant su tuo ekonomikos augimu, kurį turėjome Portugalijoje po to, kai įstojome Europos Sąjungą. Portugalija po, po vieno ar dviejų mėnesių vyks parlamento rinkimai ir aš tikiuosi, kad e, po šių parlamentų bus užtikrinta parama biudžeto išlaidų taupimui, turime mažinti savo valstybės skolą, e, turime daugiau dėmesio skirti toms rytims, kurios užtikrintų mūsų ateities augimą. Tačiau mūsų diskusijoje dėl Europos semestro svarbu pažymėti, kad e, turime atkreipti dėmesį į problemų priežastis. Portugalitos priežastis buvo susijęs su nepatvirtintomis parlamente taupimo priemonėmis, e, o jos nebuvo patvirtintos dėl to, kad nebuvo iš anksto pristatytos gyventojams, dėl jų buvo deramasi slaptai tarp e, atitinkamų valstybės tarnybų gyventojams e, už akių, galima tai pasakyti. Aišku, tas priemonės reikėjo patvirtinti pakankamai e, greitai, tačiau buvo teisingai paminėta, kad reikia įtraukti į diskusijas visas interesuotas šalis, taip pat ir e, derantis dėl stabilumo ir augimo pakto Portugalijoje mes patvirtinome nacionalinį <clears throat> augimo ir konvergencijos paktą ir dabar iškyla klausimas, ar reikėjo iš anksto pristatyti šio pakto nuostatus dar prieš prasidant daryboms. Mano nuomonė, reikėjo tą padaryti tam, kad žmonės galėtų susipažinti su siūlomomis nuostatomis, jas apsvarstyti. Dabar tuo tarpu yra tokia padėtis, kad jeigu nepakaks siūlomų taupimo priemonių, tai e, reikės e, jas pakeisti, e, pritaikyti prie esamos padėties ir atrodo, kad taip ir atsitiks. Taigi reikia stiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį svarstant taupimo priemonių planus ir jeigu tokių galiojimų parlamentams nesuteiksime, tai jų vaidmo susilpnės ir tokia padėtis šiuo metu yra Portugalijoje. Taigi ta iniciatyva yra labai svarbi. Mes tikimės, kad Europos semestro metu susiformuos koordinuotas toks reguliarus požiūris į atitinkamą veiksmų derinimą, ilgalaikių strategijų rengimą, pavyzdžiui, rengiant įvairius svarstymus su valstybių narių finansų ministrais, um, atnaujinant uh, diskusiją, atsižvelgiant į pasikeitusią padėtį kiekvienais metais ir turime diskutuoti, kaip įmanoma, anksčiau aptarti, kaip manoma, anksčiau įvairius aspektus tam, kad išvengtume anksčiau padarytų klaidų. Ir tų klaidų buvo daroma todėl, kad nebuvo klausomasi parlamentų nuomonė ir visi sprendimai buvo priimami už uždarų durų Briuselėje. Ačiū. Už jūsų nuomonės. Labai džiaugiamės, kad jūs dalyvaujate mūsų susitikime, turint omenyje, kad jūsų šalis patiria labai daug sunkumų ir rengėtės parlamento rinkimams. Grįžtame prie Europos parlamento, žodis suteikiama, po, suteikiamas poniai Triupel. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Pacituodamas Martin Luther Kingo žodžius, kai jisai kalbėjo, kad aš turiu svajonę, I have a dream. <clears throat> Džiaugiuosi, kad e, galime dalyvauti šiame susitikime tarp Europos parlamento įvairių frakcijų atstovų ir skirtingų nacionalinių parlamento, nacionalinių parlamento atstovų. Pribrendo laikas apibrėžti mūsų bendrus interesus. Kasdienime gyvenime esame pripratę prie tam tikrų antagonistinių žaidimų tarp atskirų ES lygmenų, pavyzdžiui, įtampos tarp Europos parlamentų, nacionalinių parlamentų, nacionalinių parlamentų ir apskaitai Briuselio institucijų. Jeigu toliau taip elgsimės, tai politiniu požiūriu mes nesugebėsime atremti rimtų iššūkių. Todėl visuomet yra gerai stengtis apibrėžti bendrus interesus, atsižvelgti į globalę padėtį. Jeigu mes Europoje nesuvoksime, kad reikia veikti kartu pasaulinėme kontekste, konkuruojant su JAF, Rusija, Indija, Kinija, Brazilija, tuomet e, manau, kad e, kils didžiulį riziką mums pralaimėti šioje konkurencinėje kovoje. Todėl manau, kad reiktų daugiau pastangų dėti identifikuojant bendruosius interesus, o jie yra daugiausiai susijęs su Europos konkurencingumu, Aš, būdama žaliųjų frakcijos atstovė, norėčiau pabrėžti, kad e, šiais laikais konkurencingumą turime sieti su e, ekologiškomis technologijomis, tausumu, E, investuodami e, į naujasias technologijas ne tik vidaus rinkoje, tačiau taip pat ir pasaulinėje rinkoje. Kalbant apie strategiją Europą 2020, manau, kad tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu esame bendro intereso daugiau investuoti į švietimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, nes priešingų atveju nesugebėsime e, įsitvirtinti, išlikti konkurencinėje kovoje. Uh, analizuodami savo interesus Anglos politikos ir žemės ūkio sritise, manau, kad siekiant atremti tokius iššūkius kaip klimato kaita ir su tvarumu susijusius klausimus bei visą apimančių augimų turime įtraukti sanglaudos žemės ūkio politiką į ilgalaikių tikslų gyvendinimą, tai reiškia, kad Europos biudžete, nacionaliniuose biudžetuose reikia numatyti atitinkamą lėšų skirimą ir užsibriežti politinius tikslus, kurie būtų mums visiems bendri. Taip pat norėčiau pakalbėti apie ES biudžeto nuosavus išteklius. Žinau, kad šis klausimas yra keblus ir yra pakankamai sunku įtikinti nuosavų išteklių e, būtinybę Tačiau <clears throat> mano nuomonė, nauja, naujai pajamų šaltiniai, pavyzdžiui, tam tikri nauji mokesčiai e, e, už finansinius sandarius, e, kūro mokesčiai galėtų būti nuo savo išteklių šaltiniu. Ir ši idėja tikrai būtų labai teigiamai vertintina, nes nuo pačių pirmųjų Europų bendrijos sutarčių pasirašymų buvo jose minimi nuosavi ištekliai, taigi reikia jiems įkvėpti dabar naują gyvybę. Nesvarbu, e, kokius techninius ES biudžeto aspektus svarstytume, viskas priklauso nuo mūsų politinės valios ir pasitikėjimo tarpusavio, siekiant užtikrinti naują ES strategijos 2020 metų postumį. Manau ir tikiuosi, kad pasinaudosime šią galimybę tam, kad e, bendrai suvoktume, kas pastatyta ant kortos ir galėtume tą savo svajonę įgyveninti. Ačiū partageons votre rêve. Dėkuoju, Euga. Mes pritarėme jūsų svajoniai. Dabar Lietuvos parlamento atstovas ponas Andriukaitis. Gerbiamas pirmininkė, iš ties e, mes Lietuvoje turim konstitucinę ir parlamentinę sistemą, kurioje parlamentas yra labai stiprus. Ir mandatuodami Europos reikalų komitete kartu su, į kurio Europos reikalų komiteto sudėtį įeina visų profilinių komitetų, tame tarpe biudžeto ir finansų komiteto pirmininkai arba pavaduotojai, mes svarstome ir e, ekofino ir visas kitas problemas ir suteikiame mandatą vyriausybėje, o taip pat e, nagrinėjame ir tvirtiname tiek konvergencijos metinę programą, tiek taip pat peržymė savo nacionalinių programų derinimą ir, ir e, atitinkamai su konvergencijos programa. Mes jau šiais metais atlikome po, kaip sakyti, preliminariai e, Europos semestro kontekste savo namų darbus. Ir e, išties sudėtingai diskutavome dėl nacionalinių programų gairių ir rodiklių, dėl tų rodiklių, kuriuos turime siekti iki nustatytų metų ribų. Taip pat dabar lauksime, kaip vyriausybė atsižvelgdama Europos reikalų ir biudžeto reikalų komitetų diskusijas ir pastabas pateiks konvergencijos programos, e, sakyti, e, visą projektą. E, neabejotinai e, suprantama, kad Lietuva prisijungė prie Europakto plus ir nors mes nesame eurozonos valstybė, bet mes labai remiame pastangas koordinuoti ekonomikas ir, ir koordinuoti e, mokesčių politikos klausimus. Ir suprantame mūsų, mūsų poziciją, mes norėtumėm jungtis į eurozoną priklausomai nuo to, kaip mums pavyks įveikti Maastrichto kriterijų atitikimą, nors 2008 Lietuva jau buvo priartėjusi prie Masikto kriterijų ir truko labai nedidelio, nedidelio po kablelio mm, dalelių procento, kad, kad vis tik tai būtumėm eurozonos valstybė. Bet dabar šioje ekonominėje krizėje mums situacija yra sudėtingesnė. Lietuva praėjo labai sudėtingą ir, ir griežtą taupimo programą. Ko gero vienintelė šalis, kuri apkarpė ir pensijų, ir biudžeto atlyginimų E, sektoriaus e, finansus. Ir žinoma, šiandien yra didžiulė įtampa socialinė, bet, e, bet finansų konsolidavimas tam kontekste yra, yra žengtas. Ir suprantama, diskutuojant dėl ES, Europos semestro ir dėl ekonominių politikų koordinavimo ir uh, ir geresnės e, koordinacijos viso Europos Sąjungoje, mes, suprantame, diskutavome ir tas problemas, kaip Europos nuo savo išteklių problema, ji iš ties yra pribrendusi, tačiau reikėtų ieškoti atsakymo, kokie tai galėtų būti e, šaltiniai. Ir, ir suprantama, tam reikėtų tiek plačių nacionalinių debatų, ne, tiek, ne tik vien Europos komisijos pasiūlymo. Ir taip pat e, mes manome, kad politikų e, mokesčių politikų koordinavimas yra išties neišpasakytai svarbi darbo atvarkės e, realybė. Dėkuoju, pirmininkai. Merci, mon cher collègue. Alors, j'ai un dernier. Dėkuoju, mielas kolega. Paskutinis kalbėtojas ponas Mulder. Nebent yra dar kolegų, kurie nori paprašyti žodžio, nes uh, pas, po pono Mulder pasisakymo bus pateiktos išvados. Like Nedarysiu apibendrinimo, paliksiu tai jums, pirmininkė, tačiau norėčiau sureaguoti į kolegų pasisakymus, nes esama didžiulio skirtumo tarp Europos parlamento ir nacionalinio parlamento atstovų, nes mes kartu su nacionalinio parlamento atstovais galime priimti sprendimus dėl uh, ES išlaidų, tačiau nieko negalime pasakyti dėl nuosavų išteklių. Ir, e, ir anksčiau ši, dėl šio klausimo kildavo labai daug ginčių, galbūt netgi būdavo labiausiai ginčytinas šis klausimas ir manau, kad mes e, negalime išlaik... E, ir toliau sutikti su ta išimtimi, kuri taikoma vienai ES valstybei, e, kuri visą skirtumą e, lėšų e, daugiau įmokamų ES biudžetą turi teisę susigražinti neįgauna paramos iš ES biudžeto. Lisabonos sutartė yra aiškiai parašyta, kad ES privalo turėti nuosavus išteklius ir nuo Europos bendradarbiavimo pradžios uh, ES biudžetas privalo e, remtis nuosavais ištekliais, o ne vien tik tai valstybių narių įmokomis. Parlamentas laikosi tokios pozicijos ir dabartinė padėtis yra visiškai nesuvokiama. Ir ši tema daugumai iš mūsų yra per daug sudėtinga, tik tai keli Europos parlamento nariai ir galbūt penki komisijos funkcionieriai iš tiesų supranta e, visą finansinę sistemą Europos Sąjungos ir nuo 52 metų iki 90 metų mes turėjome tokią finansavimo sistemą, e, kuri buvo menkai susijusi su nuosavas ištekliais ir aš manau, kad reiktų tą sistemą peržiūrėti, kalbant apie europinius mokesčius, nes niekas nesiūlo naujų mokesčių įvesti, mes tik tai kalbame apie naujus šaltinius, iš kurių būtų galima e, užtikrinti nuosavų išteklių finansavimą. Ačiū. Dėkuoju, mielas kolega. E, apibendrindamas e, mūsų posėdį norėčiau ne tiek pateikti išvadas, kiek pasiūlyti tam tikrą kryptį ateičiai, negryždamas prie diskusijų turi, turinio. Nes mes visi suprantam, kad esame e, visi vienoje padėtyje, visi mes e, e, visi esam žlugę. Ir dabar reikia panaudoti visas mūsų kūrybinės jėgas ir, ir, ir, ir vaizduotę. Kai kuriuose valstybėse padėtis gal sunkesnė negu kai kuriuose kitose, toms valstybėms, kur, kurioms sunkiausia reikia pagalbos iš kitų valstybių ir būdami nelaimėje, Europos e, šeimos nariai parodo, kad jie egzistuoja, kad yra tokia šeima. Mes e, užsibrėžėme tikslus, viena vertus, kad uh, pasveiktume, išgytume, kita vertus, kad pasirengtume ateičiai ir kad galėtume finansuoti tą ateitį. Klausimas tik tai, kaip mes galime optimaliai dirbti kartu, e, eidami šitą linkmę. Tai e, šito susitikimo tikslas ir buvo bandyti atsakyti tą klausimą ir aš dėkoju visiems už labai konkretų indėlį į šitas diskusijas. Koks yra grafikas, tvarkaraštis? Balandžio 20 dieną tai yra kitą savaitę praktiškai, komisija pateiks 2012 metų biudžeto projektą. Nežinau, kaip, nežinau, kok, koks tas pasiūlymas bus. Galbūt bus plus nulis, galbūt nulis minus Girdžiu, kad Europos parlamento kolegos juokėsi. Pasižiūrėsim, kaip jie juoksis kitą savaitę. Paskui daugelį nacionalinių parlamentų bus diskusijos dėl biudžeto krypčių ir jie renks e, stabilumo ir augimo planus. Birželio 10 dieną Europos komisija pateiks tą pačią dieną ir pirmą kartą e, savo pasiūlymus dėl daugiamečio septynių metų biudžeto plano, Europos e, biudžeto planą 2014-2020 metams. Ir taip pat pateiks pajamų planą. Kai kurie kolegos kalbėjo apie pajamas, iš kurių finansuojamas Europos biudžetas. Nes jūs šiandien finansuojat, jūs valstybės finansuojate Europos biudžetą, tai yra tie mokesčiai, kuriuos jūs nusprendžiant mokėti Europai. Ir tai vyksta ne visiškai skaidriai, tačiau tai nėra e, šios dienos posėdžio tema. Mes esame apie tai kalbėję prateityje ir ateityje taip pat apie tai kalbėsime. Bet kaip ten bebūtų, birželio 20 dieną bus e, pateikti šitie pasiūlymai ir Europos komisija pasiūlys tos dalykus, siekdama užtikrinti ES e, finansavimo programas, 2020 strategiją, bet ir taip pat kitas politikas, e, užsienio politiką, vystomą bendradarbiavimą, žemės ūkio politiką ir taip toliau. Rūdienį visose mūsų parlamentuose bus balsuojama e, dėl metinio biudžeto ir tuo pat metu finansų ministrai susirinkę ekofinę ir taip pat vadovų taryba užbaigs jau Europos semestro procedūrą. Europos parlamentas jau bus taip pat savo indėlį įnešęs į šitos apmąstymus, į šį procesą. E, ponios Beres pranešimo formą, jinai e, išklausė nuomonės ir e, jūsų išsakytas šiandien ir atsižvelgs į jas savo pranešime. Aš e, darau prielaidą, kad mūsų kiekvienoje valstybėje narėje taip pat vyks dėrybos, nuomonių keitimasis tarp vyriausybių ir parlamentų. Ir, ir kiekviena vyriausybė nuspręs, kaip jinai įtrauks savo šalies parlamentą į, į tą procesą. Ir kai kuriuose valstybėse jau prasidėjo tos darybos ir kai kurie iš jūsų jau e, minėjote šitos aspektus ir šitas diskusijas vykstančias tarp e, vykdomosios ir įstatymo leidimo valdžios institucijų. Tad e, tai vyks e, antrojo, antrajame pusmetyje. Ir antrojo pusmečio, šitų metų antrojo pusmečio metu taip pat būtų tikslinga mums turėti tam tikrą stebėsenos centrą, observatoriją, kad galėtume matyti, kas vyksta kiekvienoje valstybėje rengiantis Europos semestrui. Nes e, pirmasis naudingas semestras bus 12 metų semestras. O 11 metų antrajame pusmetyje, kuomet pirmininkaus Lenkija, Tai aš siūlyčiau kartu su Lenkijos kolegomis pasitarti, apsvarstyti e, tą observatorijos klausimą, stebėsenos centro klausimą ir kaip būtų įmanoma surinkti informaciją iš visų nacionalinių parlamentų, kad būtų galima matyti, kaip kiekviena valstybė, jos parlamentas, kaip e, konkrečiai numato dalyvauti tame semestre. Ir tuomet už metų, 12 metais jau e, turėtume, aš aišku, sakau tas idėjas dabar garsiai galvodamas. Aš manau, kad tada turėtume jau pagalvot 12 metų pradžioje apie tai, kad turime surenkti nacionalinių parlamentų finansų komitetų pirmininkų e, ar, ar atstovų susitikimą ir pasikeisti nuomonėmis, ne tik tai, kaip šiandien, kad e, diskutavome bendrais bruožais apie šį procesą, bet jau konkretesniais aspektais esminiais, detaliais aspektais tų Europos komisijos pasiūlymų, kurie jau bus pateikti ir kurie bus e, susiję Europos e, semestro kontekste su ES ekonomikos e, parametrais, kryptimis ir su augimo prognozėmis. Europos komisija šituos duomenis pateiks e, sausio mėnesį ir bus pateiktos visos ekonominės hipotezės tuo metu. O kovo mėnesio pabaigoje vyks vadovų tarybos posėdis ir bus apibrėžtos pagrindinės kryptis. Galbūt kiekvienoje valstybėje vyks ir e, diskusija nacionaliniu lygmeniu. Tada jau pirmininkaus Danija. Europos Sąjungai ir aš tai sakau dabar girdint folketingo atstovams. Ir tada galbūt pirmininkaujant folketingui ar Europos parlamentui, nelabai svarbu kokiu formatu, bet mes turim susitikti ir kartu aptart, kokia turi būti mūsų reakcija į e, Europos parlamento pasiūlymus. Ir Taip pat turime diskutuoti apie Europos biudžeto turinio aspektus. Jūs sakėte, kad reikia dėti pastangas. Reikia taip pat, kad ir Europos parlamentas dėtų pastangas, užtikrindamas taupų Europos Sąjungos biudžeto naudojimą, nes mes atskaitingi prieš jūs, ir jūsų biudžeto ministrai taip pat reikalaus to. Ir kuomet mes būsim atsakingi už išlaidas, tai mes tur, turėsim stengtis, kad tos išlaidos būtų naudingos e, ateičiai. Kai kurie iš jūsų minėjo žemės ūkio sektorių, kai kurie iš jūsų sakė, jog reikia daugiau e, pastangų infrastruktūrų srityje, o mažiau švaistyti kitose srityse, o jūsų biudžeto ministrai taip pat čia turi savo nuomonę ir galbūt todėl mums bus verta apie tai pasišnekėti. Ir kiekvienas iš mūsų, vykstant nacionalinėms diskusijoms, jau galės e, paminėti tam, tam, tam tikras europinės dimensijas, paminėti tą likusią europinę šeimą, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijus su e, kiekviena, kiekviena valstybė ir nacionaliniai nugastavimai, kai kurie gali būti pašalinti būtent remiantis e, e, Europos pagalba. Bet mes turim turėti bendrą matymą padėties, pinigų turi mažai, tad kaip turim daryti geriau, kad tie pinigai būtų tikslingiausiai panaudoti tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek ir visos Europos mastu. Tad manau, kad tokį susitikimą turėtume surenkti ir jeigu tas susitikimas pasirodys e, naudingas, jeigu jisai pavyks, tai tuomet Europos e, konteksto, kontekste tai galėtų būti iš tikrųjų labai naudingas susitikimas. Mes, kaip Europos parlamentas, norime kad būtume naudingi visiems. Mes manome, kad toks susitikimas kiekvienais metais organizuojamas tikrai galėtų būti naudingas. Ir galbūt galėtume pasinaudoti tokio sustikimo proga, kad tarpusavėje galėtume padiskutuoti apie Europos biudžeto e, daugiametį e, planavimą ir, ir, ir biudžeto finansavimą. Ir kuomet jau bus susitarę vyriausybės, tai paskutinį žodį e, čia tars nacionaliai parlamentai. Tačiau kuo anksčiau mes dirbsim kartu, kuo ankstesniai stadijoje pradėsim dirbti kartu, tuo geresnis bus galtinis rezultatas. Kai kurie kolegos e, paminėjo Europos biudžeto finansavimo klausimą. Dabar nacionalinės įmokos finansuoja e, šį biudžetą. Kolega Jan Mulder sakė, jog dėl pajamų Europos parlamentas neturi ką pasakyti. Tačiau aš pridursiu, kad jūs taip pat neturite ką pasakyti ir niekas negali diskutuoti e, šito klausimo, nes tai yra privalomos išlaidos valstybėms narėms. Nacionaliniai parlamentai kiekvienais metais nubalsuoja dėl tų nacionalinių įmokų, tačiau tai yra privalomas balsavimas ir privalomas tos įmokos, jos išplaukia iš sutarčių ir jos negali būti keičiamos nei vienu euru. Iš esmės tos diskusijos vyksta už uždarų durų tarp e, biudžeto ministrų ir funkcionierių, kurie remiasi matematiniais e, apskaičiavimais ir e, oficialiajame leidinyje šitie reikalai pas, paskui, kuomet skelbiami, užima devynis e, puslapius. Ir e, iš esmės ne, ne, ne, negalim ir, ir, ir paaiškinti, ir niekas nežino, kodėl būtent fiksuojami tokie dydžiai yra, piliečiams mes negalim aiškiai paaiškinti to ir ne, iš esmės negalėsim toliau taip gyventi. Ir dėl to turim apie tai diskutuoti. Jūs mokat į Europos biudžetą, uh, jis kainuoja brangiai, bet šita tema nebuvo jokių diskusijų iki šiol. Mes Europos parlamente apie tai kalbam, tačiau valstybių narių lygmenių nevyko apskritai viešos diskusijos šito klausimu, tik tai uždaras ekspertų ratas. Finansų ministrai, jų bendradarbiai tik tai diskutavo apie tai. Ir, ir situacija turi keistis. Po krizės, kuomet atsidūrėme tokioje sunkioje padėtyje ir kuomet dabar valstybės narės turi uh, E, geriau naudoti lėšas, taupyti, tai mes turim kalbėti ir apie savo e, darbo metodiką šioje srityje, nes visi esame atskaitingi ir turime e, užtikrinti, kad kuomet pinigų mažai, jie turi būti naudojami labai atsakingai, turi būti skaidrumas, turi būti vieša diskusija ir tuomet sprendimai bus priimami, žinot absoliučiai visus aspektus sąmoningai ir, ir žinot, kad būtent jūs tarsit paskutinį žodį ir nuo to priklausys galtinis rezultatas. Dėkuoju, mėly kolegos, kad dalyvavote šiame posėdėje turiningame, kad e, pasisakėte. Tuo būdu ir toliau bendrausime su parlamentais, tarpininkaujant pirmininkaujančių valstybių parlamentams ir kartu dirbsime Europos šeimoje. Dar kartą ačiū labai ir gero, sėkmingo grįžimo namo. Posėdis baigtas. Iki pasimatymo.